posėdį. Turiu keletą pranešimų. Esu gavusi iš tarybos poziciją po pirmojo svarstymo su motyvų paaiškinimais, taip pat komisijos pozicija. E, protokole bus e, paaiškintas pranešimas ir parlamentas per tris mėnesius turi pranešti apie savo poziciją. Prasideda terminas rytoj E, gegužės 11 dieną. Toliau vakarykščio posėdžio protokolas.